l'Europe maintenant. Ah, c'est bien, c'est bien. Bene, iniziamo. Buongiorno a tutti. Pradėkime posėdį. Labą dieną visiems. 37 dienos, kai streikuoja vertėjai. Dauguma kabinų yra rekvizuotos. E, tik neskirsime papildomo laiko posėdžio, jeigu jis užsitęstų, o posėdžio darbo netrikdysime. Dėkojame. Pereikime prie darbo tvarkės. Pirmininko pranešimai pirmiausia. Kaip žinote, praėjusios savaitės sesijos metu buvo priimtos trys rezoliucijos skubos tvarka, kurių viena dėl politinės krizės Moldovoje, dėl Somalio ir galiausiai dėl Burundžio. E, turime išdalintus protokolus. E, norėjau paklausti, ar yra prieštaravimų. Tad, jeigu pastabų nėra, laikysime protokolą patvirtintų. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra metinė žmogaus teisų ir demokratijos pasaulio ES politikos šioje srityje ataskaita. Ponas Petras Auštrevičius yra mūsų pranešėjas šiuo klausimu. Jis ir pateiks 2017 metų pranešimo projektą. Tai yra svarbus pranešimas, nes jis leidžia mums pateikti pastabas dėl ES veiksmų žmogaus teisų srityje, dėl to, kas vyko praėjusiais metais. Pranešimas buvo pateiktas visomis kalbomis, pakeitimus teikti galima iki rugsėjo 4 dienos 14 valandos. Ir dabar norėčiau steigti žodį pranešėjui, tačiau prieš tai norėčiau pasakyti kad labai džiaugiuosi tuo, kad išorės veiksmų tarnybos pranešimas buvo priimtas gerokai anksčiau šiemet. Pone Mogerinė labai pasistengė šio klausimu. Pono Užtrepčiai žodis. Labas rytas, kolegos, ponios ir ponai. Puiku, kad susirinkome visi čia tą gražų rytą, kad susirinkom Briuzelyje. Kalbame apie istorinį momentą. Net nekalbėsiu apie vakarykštį futbolo mačą, tačiau šiandien susitelkime prie kitų dalykų. Ir pamirškim, kas ten vakar pralaimėjo. Turbūt niekas nepralaimėjo, laimėjo futbolas. Grįžkime prie metinį žmogaus teisų ir demokratijos e, pasaulyje ir ataskaito šią temą. Man tenka e, privilegija šiandien jums pristatyti metinę ataskaitą dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje ir ES politikos šioje srityje. Ir aš tikiuosi, kad jūs jau gavote išverstą pranešimą į visas ES kalbas. Kaip sakė pirmininkas savo įvadinėme pasisakyme. Šis pranešimas yra susijęs su 2017 metų situacija ir noriu Jūs informuoti, kad bus prirašyti reikiami skaičiai šiame dokumente. Tai tas 2017 metai bus nurodyti, kad ne, neklaidintų mūsų ataskaitos laikotarpis. Norėčiau pasakyti, kad ataskaita yra teminė E, kaip ir ankstesniais metais. E, be kita ko, čia kalbama apie tai, kad situacija blogėja žmogaus teisų sitie visame pasaulyje. Tokia yra bendra tendencija, kuri mums nepatinka, tačiau turime viską pasakyti taip, kaip yra. Čia taip pat teikiamos ir rekomendacijos tolesniems ES veiksmams. E, remiamasi tarybos ataskaita, kuri šiemet anksčiau buvo paskelbta ir norėčiau pasakyti, kad tarybos ataskaita man pasirodė labai tokia e, pasitenkinimo pilna, bet man atrodo, mes turėtume dirbti dar daugiau, kad e, tos ataskaitos būtų geresnės ateinančiais metais, nes man atrodo visiems tai būtų naudinga. Ir ypač tiems, kuriems reikia didesnės apsaugos, uh, e, užtikrinant jų žmogaus teisės. Uh, turėtume ir toliau gerinti bendradarbiavimą su taryba ir visomis ES institucijomis šiuo klausimu. Be kita ko, Europos parlamento ataskaitoje atsižvelgiama į Europos parlamento įsipareigojimus žmogaus teisių e, srityje. Kalbama apie 2017 metų situaciją e, dėl korupcijos ir žmogaus teisių dėl karo nusikaltimų, nusikaltimų prie žmoniją. Tai tie pranešimai taip pat buvo rinkti, jis taip pat remiamasi. Taip pat yra kalbama apie Europos parlamento rezoliuciją minimus žmogaus teisių gynėjus. Prieduose yra išdėstytos tų žmonių pavardės. Kai dėl svarbiausių temų norėčiau paminėti keletą svarbiausių paminėtų ataskaitoje. Ir jos tos temos yra tokios mažėja pilietinės visuomenės apriptis. E, nevyriausybinės organizacijos ir žmogaus teisų gynėjai mažesnį vaidmenį vaidina propaguojant žmogaus teisės. Mes apie tai kalbame savo darbo atvarkė. E, kalbant apie bendradarbiavimą žmogaus teisų srityje, reikia pasakyti, kad turi būti įvairių lygmenų. E, ypač kalbant apie tolesnį bendradarbiavimą, tai pasakytina su jungtinių tautų organizacija. Europos Sąjungos uh, E, specialiojo įgaliotinio vaidmuo, Stavros, Laurom, Stavros Labrinidis vaidmuo taip pat buvo teigiamas. Jis kalba apie teigiamą praktiką žmogaus teisų gynimo srityje. Ir mes matome, kad ta veikla, jo veikla turėtų tęsti. Žmogaus teisų dialogas yra taip pat mišrios diplomatijos svarbi priemonė. Tai yra ta priemonė, kuri apima 2015-2019 metų veiksmų planą žmogaus teisų demokratijos rytyje. E, kai dėl grėsmės žiniasklaidai ir žodžio laisviai, svarbu e, atremti tokius iššūkius kaip melagingos informacijos, dezinformacijos skleidimas. Mes apie tai esame diskutavę šią temą įvairiapusiškai. Dabar religijos laisvė ir minties laisvė, kankinimai ir mirties bausmė, nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai bei tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimai bei e, kas Tartautinis baudžiamasis teismas, taip pat svarbus klausimai, moterų teisės bei grėsmė žmogaus teisėms, su kuriomis susidurėm, apie tai taip pat kalba pranešime, vaikų teisų apsauga, e, migracija bei migrantų ir pabėgėlių teisės bei kova su prekyba žmonėmis, verslas ir žmogaus teisės E, bendrosios preferencijų sistemos stebėjimas ir jos santykis su žmogaus teisėmis, kova su netolerancija, LGBT asmenų teisės, duomenų rinkimas, terorizmas ir radikalizavimas, e, taip pat žmogaus teisės ir sporto renginiai. Visa tai yra temos minimus be pranešime. E, rugsėjo ketvirta diena yra ta data, iki kada galima teikti pakeitimus, laiko turime ir aš tikiuosi sulaukti iš kolegų e, daug pakeitimų. Spalio 10 svarstysime pakeitimus, o afete numatyta balsuoti yra lapkričio mėnesio pradžioje, regisi lapkričio 5 dieną, o galutinis projekto e, pranešimas turėtų būti svarstomas ir balsuoma turėtų būti gruodį plenarinės sesijos metu. E, džiaugiuosi šešėliniais pranešėjais ir darbu su jais e, rengiant šį pranešimą. Mes ir toliau bendradarbiausime, turime e, surengę daug šešėlinių pranešėjų susitikimų, tiek kiek jų reikia kompromiso pakeitimams parengti. Ir tikėkime, kad padirbėsime taip gerai, kaip tik galime, užbaigdami šio pranešimo rengimą. Lauksiu jūsų komentarų ir jau pradėti juos teikti galite nuo šios dienos mūsų posėdžio. Ačiū. Grazie, grazie per... Dėkuoju už Jūsų komentarus. Dabar pradame šešėlinių pranešėjų pasisakymus. Ponas Prėda pirmiausiai. Dėkuoju. Dėkuoju kolegai Petrui Oštrevičiui už puikų pranešimo projektą žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje klausimų, kaip pabrėžė e, ponas Oštrevičius. E, pranešimo laikotarpį 17 metai. Džiaugiuosi, kad šiais metais taryba taip pat patvirtino anksti savo pranešimą ir atsižvelgė Europos parlamento rekomendacijas ir būtent į mūsų pakomitečio rekomendacijas. Tarybos e, pranešimo tekstas trumpesnis, aiškesnis ir e, daugiau e, sutelktas ties ES politika šioje srityje. Tačiau aš manau, kad e, kitas pranešimas turėtų akcentuoti stipresias pusės ir silpnesias pusės tos politikos, tad reikia ilesnės analizės tuo klausimu, kas buvo gerai ir kas buvo blogai. E, Petro Oštrevičiaus e, teksto projekte. Man e, patinka pagrindinis signalas, kur, kur kalbam apie žmogaus teisų dimensijos įtvirtinimą visose politikose ir aišku, kalbant apie prekybos politiką, migraciją, užsienio politiką, mes neturime pamiršti savo vertybių ir prioritetų. Aš manau, kad ta žmogaus teisų dimensija turi būti siejama su e, mūsų įvairių politikų stiprinimu. Mes neturime pamiršti mūsų tradicinių priemonių, kurias naudojame. Tai yra mūsų gairės ir mūsų žmogaus teisų dialogas. Tai užtikrina nuoseklų e, tų priemonių įgyvendinimą ir net čia neturi būti jokių išimčių. Mes e, taip pat e, turime galvoti apie šių priemonių veiksmingumo didinimą. Pranešime kalbama apie žmogaus teisės, apie diskriminavimo problemas, religijos e, laisvės, apie skaitmeninę laisvę. Aš pateikiau pakeitimų ir jais siūlau teikti daugiau e, svarbos esminiams aspektams, pavyzdžiui, tokiems kaip e, mirties bausmė, kova su etniniu valymu ir genocidu, asociacijų ir žodžio laisvės apsauga, taip pat e, daugia šalių institucijų e, aspektą. E, demokratijos aspektai dar kartą buvo pamiršti pranešimo pavadinime yra minima žmogaus teisės ir demokratija. Bet e, apie demokratiją nėra pakankamai kalbama ir aš manau, kad čia turėtume kalbėti apie mūsų paramą e, plėtrai, apie kaiminystės politiką, apie mūsų paramą įvairiems pasaulio regionams, taip pat apie mūsų e, rinkimų stebėjimo misijas, kadangi tai mums labai svarbus dalykai, mes daug kartų esame uh, sakė, kad žmogaus teisės negali būti gerbiamas, jeigu nėra demokratijos. Žmogaus teisės ir demokratija e, yra neskiriamai susijėtos ir jas reikia komentuoti kartu. Mes su Petru bendradarbiavime puikiai, taip pat su kitais šešėliniais pranešėjais. Ir dabar aš turiu dėja bėgti į peticijų e, komitetą ir vystomą bendradarbiavimo komitetą. Aš atsiprašau, e, mielas Petrai, bet turiu išeiti. Dėkoju. Lokbyrė. Barbara Lokbyrė. Dėkoju e, Petrui už puikų projektą. Jisai labai tikslingai parengtas, buvo labai įdomu skaityti jį, kalba yra labai aiški, formuluotės labai aiškios, ypač e, tais aspektais, e, kritiniais aspektais, kuomet kalbama, kas e, dar yra nepatenkinama. Aš turiu kai kurių pasiūlymų dėl priedų, nes komitete mes e, esame nagrinėję šitos e, aspektus ir taip pat norėčiau pasakyti, kad kadangi e, gruodžio mėnesį bus priimtas šis pranešimas, tai mes turėtume galbūt paminėti ir 2018 metus, kadangi žmonės skaitys jį 2018 metais iš mūsų pusės nėra per, nelyg, per, per daug e, pakeitimų, bet mes e, manome, kad kai kas turėtų būti išplėsta, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų gynėjų reikėjo, ten kur kalbama apie žmogaus teisų gynėjus, reikėtų minėti e, žūdimus, reikėtų minėti žemės grobimus, aplinkosauginius aspektus. Galbūt e, reikėtų labiau pabrėžti tuos. E, aspektus. Taip pat e, mes e, mes dar e, nežinom, ar nereikėtų daugiau e, citatų, kur būtų minimos naujos politikos ir taip pat labiau akcentuoti prekybos žmonėmis problemas. Aš e, manau, kad kova su nebaudžiamumu turėtų būti minima, ponas Preda e, minėjo, tai galbūt mes turėtume čia pasiremti kai kuriomis rekomendacijomis, e, kurios e, buvo parengtos po e, klausimo apie e, visuotinį teisingumą. Ir e, Taip pat e, galbūt e, reikėtų paminėti um, kai kurios kitus aspektus susijusius su išorės veiksmų tarnyba, kalbant apie strategiją, jūs uh, minėjote tai, strategija yra gera, informacijos yra daug šitais klausimais, tačiau uh, galbūt nėra pakankamai prieigos prie uh, strategijos. Uh, turinio užtikrinama, reikėtų daugiau informacijos, taip pat reikėtų daugiau informacijos e, apie e, civilinės gelbėjimo operacijas. Yra taip pat e, tam tikrų tekstų dalių, kur yra kalbama apie kankinimus ir mirties bausmę. Kankinimai yra svarbus aspektas. E, reikėtų galbūt atskirti tos abu aspektus ir kiekvienas jų vertas atskiros dalies yra. Tai yra paskutinis šitos e, kadencijos pranešimas e, šitą temą ir galbūt jame jau galėtų būti tam tikrų minčių kitiems metams, tiems, kurie tokiu, tą pranešimą toliau renks. Tad uh, Toks būtų pasiūlymas ir e, dar dėl GSP plus reikėtų galbau, galbūt e, akcentuoti žmogaus teisių poveikio vertinimą įvairių e, e, sutarčių atveju ir paminėti čia kai kurias kitas prekybos schemas, ne tik e, GSP. Toliau dėl dronų ir žudančių robotų. Taip pat reikėtų daugiau akcentuoti tos dalykus, taip pat e, akcentuoti kovą su radikalizavimu valstybėse narėse ir prašymą uždaryti Guantanamo e, kalėjimą. Tad puikus pranešimas ir um, tęsime toliau darbą kartu. Dėkuoju, Soraja. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Aš pavaduoju ponę Lilianą Rodrygės. Ji dėja negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Ji Nürnberge delegacijoje šiuo metu dirba kartu su Dėvė komitetu. Pono Petro dokumentas yra puikus atskaitos taškas dėryboms tiek, e, mot, tiek dėl bendrosios kokybės, tiek dėl moterų padėties čia aptarimo. Mūsų bendradarbiavimas su Alde labai teigiamas, pranešėjas tikrai e, platų klausimų spektrą apima labai progresyvių būdų ir tikrai mūsų lūkesčiai yra atitikti. Norėčiau e, pabrėžti pavyzdžiui, žmogaus teisų gynėjų, pilietinių visuomenių, NVO, e, migrantų teisų, pabėgėlių ir mažumų teisų aspektus. Taip pat ES lėšų skiriamų trečiosiam šalims e, skaidrumas, e, žodžio laisvė, įstatymo viršenybė, taip pat kova su bet kokios formos diskriminacija, bendra atsakomybė žmogaus teisų srityje. taip pat mechanizmai, kuriais būtų įvertintas ES politikos krypčių poveikis trečiosiose šalise. Mes, aišku, be jokios abejonės dar savo indėlį parengsime, bet aš manau, kad mums kartu pavyks puikiai padirbėti. Taigi, ponios Rodrygės vardu norėčiau padėkoti pranešėjui bei šešėliniams pranešėjams. Dėkoju. Ačiū kitam kolegų žonė, gžybai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau savo ruoštų padėkoti ponui Užtrevičiui už šio projekto pristatymą. Šis dokumentas yra vienas iš svarbiausių šių metų dokumentų mums. Natūraliai kyla, kyla klausimas, kada šis dokumentas bus patvirtintas. Iš principo gruodžio mėnesį, tai praktiškai beveik metams, praėjus po aprašytų metų. Na, aišku, praėjus šiek tiek laiko kitaip žiūrima ir tuos pačius įvykius. Ir ko gero, kita vertus, neturime kito pasirinkimo, greičiau, sparčiau dirbti nepavyksta. Dabar dėl pačių idėjų, dėl pačių minčių ir pastabų čia išdėstytų mes tikrai tam pritarėme. Tačiau galbūt reikėtų dėti daugiau ankstesnių rezoliucijų, nuorodų jas tiksliau. Čia pavyzdžiui galiu paminėti žudynės viduriniuosiuose rytuose po islamo valstybės ateimo į šį regioną. Taip pat reikėtų dėti nuorodą į mūsų ankstesnės rezoliucijas susijusias su tais siubingais įvykiais vykusiais anksčiau. Be jokios abejonės gerai, kad kalbama apie pilietinę visuomenę bei jos erdvės mažėjimą ir piliečių laisvių apribojimus. Tas pilietinės visuomenės erdvės mažėjimas pasireiškia taip pat ir tuo, kad vis daugiau šalių NVO turi vis mažiau galimybių veikti. Iš esmės tai yra demokratijos regresas. Kitas dar svarbus klausimas, apie kurį, manau, turėtume pagalvoti rengdami šį dokumentą. Taip, mes turime Sakarovo premiją, turime visą tinklą žmonių gavusių Sakarovo premiją. Galbūt reikėtų labiau pasidomėti, koks likimas laukia tų žmonių, nes vis dėlto būtent tie žmonės yra mūsų žmogaus teisų uh, gynimo srities uh, fakelo nešėjai, taip sakant. Na ir dar paskutinė pastaba - asmens duomenų rinkimas ir problemos su jais susijusios. Vis daugiau yra surenkama duomenų Ir konkrečiai duomenys yra renkami tų žmonių, kurie aktyviai veikia socialiniuose tinkluose. Tie visi duomenys yra galiausiai panaudojami tam, kad būtų daroma įtaka visuomenės nuomoniai. Aš manau, kad tokie įvykiai yra rimti ir tikiuosi, kad kolega pranešėjas taip pat atkreips dėmesį ir į šį aspektą, be jau e, jo pranešime išvardintų aspektų. Dėkoju. Dabar. Dabar e, steiksiu žodį išraiškiksmų tarnybos e, atstoviai Ingrid Torsnes, kuri yra atsakinga už žmogu, žmogaus teisų e, klausimus. Dėkoju pirmininkė, sveikinu pranešėją, parengus tokį išsamų ir konkretų pranešimą. Mes EIVT tikrai džiaugiamės tuo bendradarbiavimu su komitetu. Taip pat e, džiaugiamės, kad ir naujas formatas, ir nauji laiko terminai yra palankiai sutikti tarybos. Taigi vyko daug diskusijų, labai smagu išgirsti ir jūsų reakciją apie tai. Ir tikrai labai įdomu išgirsti jūsų požiūrį, kuriame akcentuojami privalumai ir trūkumai. Mes, aišku, be jokios abejonės bandysime kitais metais, gal net anksčiau, ataskaitą savo ruoštų pateikti. Aišku, mes turime laikytis ir savo procedūrinių taisyklių. Tarp žinybinės konsultacijos vyksta, bet e, bandysime, kaip įmanoma, anksčiau tą dokumentą parengti. Ir, aišku, ir toliau bendradarbiausime su komitetu. Na, o dabar dėl paties turinio esmės labai džiaugiamės, kad e, pilietinės visuomenės erdvės mažėjimas yra akcentuojamas daug, kas ir šiandien tai minėjo, bet to yra akcentuojami žmogaus teisų gyniai. Kaip žinia, šiais metais švenčiame 70-ąjį bendrosios žmogu, univers, žmogaus teisų deklaracijos jubiliejų. Taigi labai svarbu universalumą ir nedalomumą žmogaus teisų pabrėžti. Čia norėčiau pabrėžti ir pasakyti, kad mes norėtume daugiau dėmesio skirti ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams teisėms. Mes taip pat dalyvavome komitete, kai buvo aptariama studija, kuri buvo parengta parlamentui Ir e, joje buvo kalbama apie tai, kaip į ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės atsižvelgti ES išorės veikloje. Deja, pavyzdžiui, tų teisų čia nelabai matome šiame pranešime, pavyzdžiui, teisės į būstą, teisės į sveikatos priežą, galbūt šį aspektą galima būtų sustiprinti. Mes dirbame kaip tik šioje srityje, rengiame naujas gairias vandens valymo srityje. Taip pat e, bandome pabrėžti ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės žmogaus teisų dialogo procesuose. Na ir galiausiai daugia šaliai formai. Tai yra labai svarbu, ypač e, dabar, kai JAV nusprendė pasitraukti žmogaus teisų tarybos tarybos Ir ko gero, reikėtų dabar visiems susijimti, visoms institucijoms susijimti, kad ta stipri e, daugiašališka sistema būtų išlaikyta. Dėkoju. Dabar komisijos atstovai žodis, poniai Kabien Vandeneirin, kuri yra DEFCO viena iš pavaduotojų. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū už parengtą pranešimo projektą. Mes e, su kolegom sutarėm, kad jis yra geras pranešimas, mes e, net norėtume gal praktikuoti praktinės čia tos pranešimo pusės, bet atsvilgsime jūsų rekomendacijas. Mes kaip komisija darome kai kurios praktinius dalykus, kuriuos norėčiau paminėti ir juos darysim toliau. Be abejo, mes pritarėme tam, kad tarptautinėme kontekste galime konstatuoti žmogaus teisų ir demokratijos vertybių situacijos blogėjimą. 17 metais dirbome tam, kad būtų galima žmogaus teisų aspektą integruoti į mūsų bendradarbiavimo kitas sritis. Daugiau negu 30 delegacijų buvo įtraukta į šią darbą, pasiekta 600 kolegų. Mes 18, 19 ir toliau tęsime tas pastangas. Jūsų dėka, jūsų paramos dėka pavyko tai gyvendinti. Žmogaus teisų ir lyties aspekto, integravi, lyties aspekto integravimą norėtume įtraukti visas ES programas ir politikas. Norėtume, kad tai taptų realybė. Kai dėl žmogaus teisų gynėjų 17 metų situacija buvo prasta, tad tendencija prastėjimo tęsiasi ir toliau. Ir toliau gausėja areštų, matėme, kaip e, prašoma daugiau paramos, jiems sumos tos pagalbos prašomos didėja. E, žmogaus teisų ir demokratijos e, priemonė padeda padėti tiems, kurie patiria didžiausią riziką. Mes norėtume, kad pagalbos žmogaus teisų mechanizmas būtų plėtojamas labiau. Norėtume, kad delegacijos labiau dirbtų ES prie šių visų klausimų. Mes dabar taip pat rengiame naują pasiūlymą, kur bus kalbama apie tris dalykus. Jie buvo ir šiandien čia paminėti. Pirmiausia, mes dirbsime skatindami LGBT e, atstovų E, ir žmogaus teisų gynėjų padėtį, turėtume, kad ši problema būtų keliama globalių lygmenių. lygmenių. Mes taip pat norime kovoti už mirties bausmės uždraudimą, norime dirbti su tomis šalimis, kur tikimės didžiausio poveikio ir turime dirbti su tom valstybėm, kur keičiasi režimas e, politinis. Ir trečia tema būtų nauja kurią norėtume paremti ir tai yra piliečių įsitraukimas ir dalyvavimas pasitelkiant skaitmeninės technologijas. Kaip sakėme, tos technologijos gali būti kartu ir iššūkis, ir didelė pagalbos priemonė. Tęsime daugia šališkumui savo paramą. E, taip pat e, remsime tarptautinio baudžiamojo teismo darbą, e, plėtosime žmogaus teisų specialiojo atstovo tęsiamus darbus. Mes tikimės, kad programos bus užbaigtos ir parengtos Latino Amerikai ir Afrikai. Programuose mes pabandysime taip pat išsiaiškinti, kaip pasimokę iš ankstesnių programų sėkmės galėtume tą sėkmę perelgyti kitur. Turime kovoti su piknaudžiavimu vaikais, su perankstymus jų vedybomis. Mes uh, Manome, kad taip pat turime dirbti su išorės veiksmų tarnyba glaudžiau, turime mąstyti apie investicijų planą. Labai svarbu, kad poveikio įvertinimas būtų atliktas kiekvienu atveju įgyvendintas programas. Na ir taip pat turime dirbti glaudžiai su pilietinė visuomenė, teikdami finansinę pagalbą ir plėtodami dialogą. Ačiū. Grazie. Dėkoju. Kolega Bašyr atvyko šiek tiek vėluodamas. Ar norėtumėt pasisakyti, kolega? Atrodo, Tad norėčiau pasakyti štai ką. Prieš e, suteikdamas vėl žodį gerbiamam Užtrevičiui. Man reikės e, tai, ką sakė E, kolegai Lokbiller buvo labai įdomu. Jinai kalbėjo apie tai, kad tai yra paskutinis šios kadencijos pranešimas ir kad jame turėtų atsispindėti kai kurios kairės ateičiai. Aišku, per kitą kadenciją e, tas pranešimas bus naujas rengiamas, tačiau turėtume paminėti kai kurios iššūkius ir problemas E, kurie būtų susiję su parlamento veikla. Tad e, reikėtų nusiųsti tą signalą dėl ateities iššūkių ir tai būtų signalas mūsų kolegoms kitai kadencijai. Dabar žodis pana Užtrevičiui. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Taip pat dėkoju ES institucijų atstovams už pasisakymus, už tai, kad jie išsakė savo nuomonę dėl šio pranešimo projekto. Aš pats ir mano komanda manome, kad labai naudinga išgirsti tokių vertingų ir svarbių pasiūlymų bei pastabų. pavyzdžiui, kas dėl priemonių veiksmingumo analizės reikėtų daugiau dėmesio skirti mirties bausmiai, taip pat daugiau dėmesio reikėtų skirti demokratijai paminint studijas atliktas per 2017 metus. Štai pavyzdžiui, kankinimų dalis galėtų būti didesnė dokumente. Be to, dar Barbara pasiūlė, kiek suprantu, kiek supratau iš pirmininko dar taip pat, būtų galbūt rekomendacijų skyrius skirtas kitai kadencijai. Taigi labai svarbu, kad šis pranešimas būtų netoks standartinis, kaip kad buvo anksčiau. Reikėtų pasinaudoti e, visomis įmanomis priemonės tam, kad būtų kaip ir toks e, tiltas į ateitį taip pat nutiestas. Kaip kad iš kairiųjų ir dešiniųjų partijų kolegos minėjo. reikėtų galbūt masinių žudinių dalį išplėsti dokumente. Deja, ES kaimininiuose regionuose pastaruoju metu tokių įvykių buvo. Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti Sakarovo premijos laureatams, jų tinklui. Taip pat norėčiau padėkoti ES institucijų atstovams, pasisakiusiems ES institucijų atstovams, dėkoju jiems už taiklės pastabas. Nekantrai laukiu, galėdamas dirbti ne tik tai su šešėliniais pranešėjais, bet ir su institucijomis ir atskirai, ir su visais kartu. Šis pranešimas turėtų būti visos komandos bendrų pastangų rezultatas. O visa komanda yra ne vien tik tai aš pats, e, šešėliniai pranešėjai, ekspertai bei patarėjai ir asistentai. Komandai taip pat turėtų priklausyti ir ES institucijų atstovai. Aš manau, kad tokiu būdu galima bus parengti tikrai gerą ir išsamų pranešimą, ataskaitą. Šiandien nenorėčiau cituoti vieno aukšto pareigūno, kuris šiandien e, laiko, lankosi Briuselėje, bet tikiuosi, kad mes visų bendrų pastangų dėka žmogaus teisės ir demokratija e, vėl padarysime e, svarbių klausimų. Dėkuoju. Jau Girdėjote, kad e, pakeitimus reikia pateikti iki 4 e, rugsėjo, paskui 10 e, spalio bus nagrinėjama komitete ir kol kas dar nėra numatyta, numatytos datos, kuomet bus balsuojama per plenarinį posėdį, turbūt gruodžio mėnesį, bet lapkričio penktą dieną greičiausiai bus balsuojama AFET komitete. Tad toks yra darbų grafikas. Uh, Ir tuo mes baigiame šią e, diskusiją dėl metinio žmogaus teisų ir demokratijos padėties pranešimo. Ir padarysime dabar keletos minučių pertrauką, todėl kad e, turime e, patikrinti ryšį su Ženeva, nes bus telekonferencija.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 panašus į gyvybę.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 Bine. Iniciamo questo scambio di. Pradedame keitimąsi nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties Irake, ypač atsižvelgiant į krikščionių ir jezidų religinių mažumų padėtį. Norėjau informuoti Jūs, jog arabų e, kalbo, kalbą girdėsite 25 kanalu, vertimas į arabų kalbą per 25 kanalą. Kaip sakiau, šis e, darbo tvarkės punktas, keitimas nuomonės dėl padėties, e, žmogaus teisų padėties Irake. E, bus susijęs su tuo, jog Irakas atgavo didelę teritorijos dalį iš e, islamo valstybės ir po to buvo surinkti rinkimai į parlamentą iškart po atgavimo okupuotų teritorijų. Tad e, mūsų diskusija iš tikrųjų vyksta labai laiku ir e, mes dabar norime ne tik tai išanalizuoti egzistuojančią padėtį bet, e, ir apibūdinti tą padėtį, bet norime taip pat pasiūlyti tam tikrų būtinų iniciatyvų naujajam parlamentui, kad būtų sprendžiamas e, žmogaus teisų e, klausimas ir problemos. Kalbėtojai, kurie e, kalbės šioje dalyje, yra Francesco Mota. Mes susisieksime per video ryšį su juo. Jis taip pat kita Kalbėtoja yra Lamija Hadži Bashar. Puikiai pažįstame ją, jinai laimėjo Sakarovo premiją 16 e, metais ir e, jinai yra liudininkė, kuri matė viso savo kaimo išžudimą, paskui buvo pagrobta ISIS kovotojų buvo išprivartauta, jai pavyko pabėgti, tačiau e, per e, pabėgimą jinai buvo sužeista minos. Kita kalbėtoja Mirza Dinai, buvusi e, patarėja, buvusio Irako prezidento. Jinai vadovauja nevyriausybinė organizacijai, kuri teikia medicininę pagalbą e, terorizmo aukoms Irake. Kitas kalbėtojas, ponas Amal Al-Džaburi, yra e, žmogaus teisų akademijos e, vadovas. Ta akademija veikia Londone, jisai dirba taip pat Tunami e, projekte jungtinių tautų. Dabar e, žodis Francesco motą ir, aišku, dar turime stikinti, ar ryšys yra geras. Pronto? Dov'è? Non c'è. Cominciamo con eh, la mia, possibile. Tad galbūt pradėkime nuo Lamie, Lamijos pasisakymo. Ponius ir ponai, labas rytas. Dėkoju už pakvietimą dalyvauti šiandienos posėdėje. Aš norėčiau papasakoti, kaip mano broliai ir seserys jezidžiai buvo nužudyti ir kai dar kai kurie yra laikomi islamo valstybės rankose. 4500 jezidžių jaunuolių vis dar yra islamo valstybės rankose. Niekas nežino jų likimo. Daugiau nei keturis metus jie yra parduoti jiems. Ir štai aš šiandien sėdžiu kartu su jumis. Esu viena iš pusseptinto tūkstančio pagrobtų žmonių, viena iš jų. Šiandien dalyvauju šiame posėdėje tam, kad papasakočiau apie jezidžių teisės. Norėčiau papasakoti apie aukas ir Islamo valstybės e, įkaitus. Islamo valstybė vis dar veikia Sirijoje, Irake. Šiuo metu, kai mes kalbame, daugiau nei 3500 moterų ir vaikų kali Islamo valstybės kalėjimuose. Daugiau nei pusė jezidų gyvena šiuo metu pabėgėlių stovyklose Irake. Tikriausiai neverta net pasakoti, kokios sudėtingos yra sąlygos e, tose stovyklose, pabėgėlių stovyklose. Mergaitės jaunesnės nei 11 metų yra priverstos dirbti. Visiems šiems žmonėms reikalinga psichologinė parama, fizinė parama taipogi. Didžioji dauguma tų žmonių yra vieni atskirti nuo šeimų, toli nuo šeimų. Taip pat turėčiau dar pasakyti, kad Irake yra masinių kapaviečių, kuriuose dėja yra šių žmonių tėvai palaidoti. Jie niekada netgi negalės, ko gero negali ir negalės apsilankyti tose vietose. أن لحد الآن المقابر الجماعية اللي بال... بال... Taigi, minėjau masinės kapavietės, kur jezidai laidojami. Iki šiol niekam nepavyko iki ten nuvykti, apsilankyti tose vietose. Be jokios abejonės visi žino, kad mūsų regionas buvo išvaduotas iš islamo valstybės gniauštų, bet mes, jezidai, vis dar negalime sugrįžti į savo tėvynę ir nemanome net ir dabar, kad paprasta būtų tai padaryti, kadangi visas regionas yra praktiškai sunaikintas islamo valstybės ir iki šiol niekas dar nėra atstatyta. Kaip jau ir sakiau, ketverius metus mes gyvename palapinėse, pabėgėlių stovyklose. Įsivaizduokite, kaip gali žmonės net ketverius metus gyventi palapinėse. Na, o aš pati pastaruosius 2,5 metų keliauju iš, valstybė, iš valstybės į valstybės tam, kad sulaukčiau paramos mūsų mažumai, bet iki šiol bent jau nepavyko suburti reikalingos paramos tam, kad būtų padėta 3500 vaikų ir moterų. Deja, mūsų moteris ir vaikai vis dar pardavinėjamos yra vergų turguose. Tam tikros ekstremistų grupuotės, kaip Islamo valstybė, vis dar perka ir parduoda žmonės, jezidus. Aš šiandien sėdžiu šioje salėje ir kreipiuosi į jūs prašydama pagalbos, suteikti mums tvirtą pagalbą mūsų žmonėms, mūsų tautai. Tikiuosi, kad e, po šio posėdžio jūs atsižvelgsite į mano poziciją. Šie susitikimai yra labai gražus, naudingi, bet mums reikia konkrečių dalykų. Jezidai neturi jokių teisių Irake šiandien. Jezidai netgi nėra laikomi pilnateisiais piliečiais, netgi antrarūšiais piliečiais jie nėra laikomi Irake. Galbūt jūs per savo ryšius su Irake galėtumėte pasinaudoti savo uh, įtaką ar padaryti mus pilnateisiais Irako visuomenės nariais. Dėkoju už jūsų liūdėjimą. Na, o dabar suteiksiu žodį Mirsa Dinai. Dėkuoju. Dėkoju pirmininkė už galimybę suteiktą man pasisakyti apie žmogaus teisų situaciją Irake ir apie mažumas. Aš pirmiausia norėčiau pradėti nuo to, ką Lamija ką tik tai sakė. Jezidų ir ne tik jezidų, bet ne musulmonų mažumos Irake tiesiog nėra laikomos piliečiais. Pagal Irako konstituciją antroje konstitucijos dalyje yra sakoma, kad jokie kitokie įstatymai negalioja išskyrus islamo įstatymus. O tai praktiškai reiškia, kad kiekvienos problemos atveju, kiekvieno teismino ginčio atveju tarp musulmonų ir ne musulmonų ginčas bus išsprendžiamas musulmonų naudai. Pavyzdžiui, jeigu jezidai, jezidų ar krikščionių moteris e, pereitų į islamą, tai ir vaikai būtų priversti pereiti į islamą. Jeigu jezido ar krikščionių, pavyzdžiui, moteris e, pabėga nuo vyro, jeigu, pavyzdžiui, vedęs vyras ar ved, ištekėjusi žmona pabėga, turi būti e, skirybų procedūra pradėta ir po trejų mėnesių galima vėl tuoktis. Bet jeigu, pavyzdžiui, jezidų moteris pabėga ir ima gyventi su musulmonu, tai tą pačią minutę paskelbiamos skirybos ir moteris bei jos vaikai prievarta turi pereiti į musulmonų tikėjimą praktiškai jezidai net yra laik, netgi laikomi piliečiais. Praėjus ketveriems metams nuo 14 metų rūpiučio mėnesio jezidų genocido Irake. 121 tūkstantis jezidų gyvena palapinėse, pabėgėlių stovyklose. Stovyklas pastatė Junktinių tautų žmogaus teisų taryba. Ir štai kiekvieną dieną matome žiniasklaidoje, kad tos palapinės yra deginamos, padegamos, žmonės žūva. Tai nėra įprastiniai gaisrai. Bet tų žmonių dar 160 tūkstančių e, vidinių vadinamųjų pabėgėlių gyvenančių e, nelegaliuose stovyklose yra. ir maždaug praeitais metais 90 tūkstančių jezidų yra pasitraukė iš Irako ir gyvena kažkur kelyje tarp Irako ir Europos, gal kažkur Turkija, Turkijoje. O tai reiškia, kad maždaug 20 procentų jezidų žmonių yra pabėgusi iš savo tėvynės Šiuo metu teritorijos, fizinės teritorijos yra išlaisvintos, tačiau genocidas tęsiasi ir dabar. Todėl, kad žmonės negali grįžti į tėvynę. Dėl politinių konfliktų tarp politinių partijų ir politinių jėgų pačiame Irake. Štai, įsivaizduokite, praeitą savaitę lankiausi Irake. Ten yra įgyvendinamas e, puikus e, projektas profesoriaus Rosenheisto, Ir mes iš Linco, iš Austrijos tiesiogiai transliavome ekranuose vaizdo transliaciją. Mosulo gatvėse tie ekranai buvo naudojami Islamo valstybės e, propagandai. Ir štai mes klasikinės muzikos koncertą transliavome iš Linco tiesiogiai Mosulo gatvėse. Aš pats ėjau Mosulo gatvėmis tuo metu ir pats mačiau, kad gimsta viltis e, Mosulo jaunuolių tarpe. Ir aš pats galėjau netgi iki pirmos valandos nakties e, vaikščioti gatvėse. Lygiai taip pat ir jaunuoliai tiek ilgai buvo gatvėse. Aš tai pavyzdžiui, mano netgi išlaisvintame e, kaime nėra galimybės naktį vaikščioti gatvėmis. Aš tiesiog norėjau palyginti tą situaciją. Kadangi krikščionių bendruomenių šiandien atstovų nėra salėje, aš pasisakysiu ir jų vardu. Iki milijono kažkada yra buvę krikščionių Irake, o dabar mažiau nei 200 tūkstančių. Tų mažumų marginalizaciją reikėtų paminėti. Štai pavyzdžiui, prieš 60 metų Irake taip pat buvo ir didžiulė žydų bendruomenė, kuri buvo deportuota iš Irako. Mendėjos, pavyzdžiui, 40 tūkstančių žmonių iki 2003 metų gyveno Irake, dabar jų likę mažiau nei tūkstantis. Taigi mes prarandame etninės įvairovės elementus Irake. Ir niekas nieko nedaro. Aš labai džiaugiuosi, kad praeitą savaitę Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją su tikrai taikliomis pastabomis. Ir aš tikiuosi, kad visi čia esantis parlamentarai bei frakcijos darys atitinkamą spaudimą Irako vyriausybei. Rezoliucijoje sakoma, kad Irakas yra ES partneris. Tai reiškia, kad Irakas kažką daro su ES. Reikia dirbti su lygybės, žmogaus teisų klausimais. Irakas turi kažką tai juk daryti tam, kad gautų ES paramą. Mes e, nenorime būti kažkokiais tai viršesniais piliečiais, mes tiesiog norime būti piliečiais, mes norime išlaikyti Irako e, kultūrinę įvairovę. Irakas, kaip Mesopotamijos regionas, turi seną 7000 metų, 7000 metų sekiančią istoriją. Tačiau dabar, šiandien, praktiškai nebeliko kultūrinės įvairovės, liko tik tai arabų kultūra. Žmonės netgi nebežino, kas yra jų kaimynai, kodėl Pavyzdžiui, e, vieni žmonės tiki vienu dievu, kiti tiki kitu dievu. Aš manau, kad mums reikalinga parama iš ES, iš tartautinės bendruomenės ir tik tai su ją Irakui galima būtų pabandyti sugražinti kultūrinę įvairovę. Jeigu turite laiko, šiandien rodomas filmas, prisiminkite Bagdadą. Šiame filme yra rodoma Bagdado kultūrinė įvairovė per pastaruosius 60 metų. Aš tikiuosi, kad jums pavyks surasti laiko šiam filmui. Šiame filme rodoma, kaip atrodė Irakas prieš 50 metų, jezidai, krikščionai, žydai, medėjos. Mes visi kažkada gyvename taikiai, sugyvename taikiai, o šiandien to nebėra. Taigi Lamija ir aš. E, Būtent tai norėjome Jums šiandien pasakyti. Mes, aišku, džiaugiamės ir dėkingi esame už Jūsų paramą ir solidarumą ES, bet turiu pasakyti, kad praktinė prasme reikia daugiau spaudimo Irakui, ypač žmogaus teisų srityje. Dėkoju. Grazie. Grazie. Ačiū. Ačiū už e, Jūsų pateiktą informaciją. Paskui išklausysime ir mūsų narių nuomonę. Na, o dabar žodis e, poniai Amal Al-Džuburi. Labą rytą visiems. Dėkoju, kad pasikvietėte mane į šį posėdį. Aš e, esu paskutinė kalbėtoja Ir e, aš reaguosiu į tai, ką sakė e, Lamija ir Mirza. Aš e, taip pat norėčiau pasakyti keletą žodžių apie e, žmogaus teisų padėtį e, Irake ir norėčiau e, pasakyti jo, e, Mirza, jog e, man labai gaila, kas yra daroma mano religijos vardu Irake ir apskritai artimuose rytuose nemėgstama atsiprašyti. 2003 metais, e, kai prisimename tos e, tradicinio mūsų teisingumo dalykai nebuvo tvarkomi at, remiantis atsiprašymo supratimu. Aš gyvenu e, Vokietijoje ir aš manau, kad atsiprašymo kultūra apskritai praktiškai e, neegzistuoja, nes e, tai yra ne pirmas žudynės, yra buvę ir kitų per pastaruosius 15 e, metų, tačiau jezidų nėra atsiprašoma. Tai ar tą laiką įvyko apie 70 įvairių žudinių. E, ir nėra atsiprašoma. Tuo pat metu aš norėčiau pabrėžti, jog jezidų moteris yra labai atsparios, labai ištvermingos po e, pastarųjų nu, e, žudinių. Mes e, matome, kad mūsų moteris tikrai labai stiprios ir e, aš e, prisistatydamas sakau, jog esu Irako piliečia, pilietė paprasčiausiai, nes nenoriu, kad e, mes susiskaldytume. Nes e, arabiškai e, kalbančių mažumų įvardymas, įvardymas mažumomis kartais skamba įžeidžiančiai. Nes tai susijęs su tuo, kad į tokias mažumas žiūrima kaip į antrailius piliečius. Tai, ką apibūdino Lamija ir Mirza, susiję su mūsų teisėje egzistuojančiomis e, nuostatomis. Nes uh, jezidų liūdėjimai teisme nėra laikomi tokias, tokio paties lygio kaip e, musulmonų, todėl kad musulmonų, musulmonai yra traktuojami geriau ir jų liūdimas laikomas patikimesniu. Praėjus po uh, e, remimo krizės uh, aš uh, tarptų jezidų, kurie buvo evakuojami, aš buvau uh, E, vienintelė ne jezidė. Visi mane, kad aš esu jezidė. Aš sakiau, kad aš esu motina, kad aš esu Irako e, pilietė. Aš mačiau, kokia buvo padėtis. Per tą krizę moteris, vaikai buvo evakuojami baisiomis sąlygomis. Jie e, e, lipo į, e, jie buvo e, kemšami į autobusus, į automobilius, kaip kokie gyvuliai. Aš e, noriu pakalbėti apie viltį, nes nelaimėje kartais lypi ir viltis, iš kai kurių nukentėjusių šeimų yra e, išgyvenusių e, asmenų ir dabar su kitais šeimos nariais jie, jie bando gyventi toliau. Buvo parašyta ir viena knyga šitais klausimais ir joje kalbama apie tai, kaip e, mes susidarojame su privartavimo e, problemomis, privartavimo aukos, kaip, kaip paskui išmoksta gyventi po to po tų prievartavimo. Ta knyga kalba apie tai, kaip brolis gali kalbėti apie šitas tokio pabudžio sesers problemas, apie tai, kaip buvo, kaip, kaip galima pasakyti, kaip buvo vergais paversti vaikai ar panašiai kalbant e, apie jezidų religinio lyderio kovą, tai aš manau, kad šitie dalykai turi būti atspindėti mokyklose, švietimo sistemoje e, Irake. Tai turi būti įtraukta į mokymo programas, nes e, tai, kas dėstama mokyklose dabar, tai viskas yra tik tai islamo naudai ir tada pasireiškia diskriminavimas kitų atžvilgių. Nes mes matome, kad Irako tapatybė yra pristatoma kaip e, absoliučiai nedaugelypė, e, kaip e, tik tai musulmoniška tapatybė ir dabar mes matome, kad dėl tokio švietimo kyla nauja dis, dis, diskriminacija įtvirtinanti karta lankydamasi e, e, pabėgėlių stovyklose ir išlaisvintose teritorijose, aš e, išklausiau ir užfiksavau labai daug pasakojimų apie masinius e, dingimus be žinios ir e, tos aukos norėjo, kad aš apie tai kalbėčiau čia, nes e, ir jezydų, ir krikščionių, ir ir, ir kitų mažumų atstovai buvo grobiami, dingdavo be žinios po išlaisvinimo kai kuriuose vietose. Girdėjau sakant, jog daugelis tų e, žmonių, su kuriais kalbėjau, sakė, jog e, ginkluotos pajėgos išlaisvinusios tą teritoriją rado daug tokių įkalintų žmonių Mozulo mieste ir kai kuriuose kitose miestuose. Tie žmonės dengia be žinios. Yra toks dalykas, apie kurį mes turime kalbėti, kalbėti apie šituos atvejus. Toliau, e, kankinimai O kankinimo tradicijos yra paveldėtos iš ankstesnio e, režimo. Kankinimai naudojami per tardymus, siekiant e, išgauti prisipažinimus ir, ir, ir įrodymus. Tad mes čia kalbame apie žmogaus teisų gynimą. Žmogaus teisų gynimas turi labai prastą konotaciją mūsų kultūroje, nes kuomet kalbama apie žmogaus teisės, iš karto galvojama, kad yra ginami teroristai. Reikia socialinių pokėčių. Aš esu poetė, aš tikiu menais, aš manau, kad menai gali išgydyti pasaulį. Ir manau, kad turi būti pasakojamos tam tikros istorijos, mes turime keisti tą, tas tradicijas ir kultūrą ir žmogaus teisės turi būti, turi būti tvirtinamos mūsų kultūroje. Irake yra medijos oficialus institutas, tačiau tas institutas paprasčiausiai atstovauja tai, tai dominuojančiai sistemai. Ir uh, reikėtų akcentuoti tai, kaip e, nacionalinės mažumos atsiduria už borto e, Irake šios krizės sąlygomis ir dėja mes matome, kad egzodas tęsiasi ir dabar yra nauja e, banga. Irake yra didelė žydų bendruomenė, kuris smarkiai prisidėjusi praeitėje prie mūsų valstybės, tačiau dabar praktiškai jie e, nebegali gyventi Irake. Irake beveik nebeliko žydų kilmės irakiečių ir e, įvairovė pas mus iš tikrųjų neleidžiama. Tada. Na ir dar norėčiau pasakyti, kad e, aš esu dirbusi kaip leidėja. Ir apie pietų Imaros e, rašytoją norėčiau papasakoti. Jis pasakoja knygoje apie savo vaikystę 51 metais. Ir štai, pavyzdžiui, tais laikais buvo atskirti musulmonai vaikai nuo nemusulmonų. Jiems netgi pastariesiems netgi vandens nebuvo duodama. Taigi pastarieji įvykiai nėra vien tik tai islamo valstybės e, įvykiai, tokie įvykiai tęsiasi jau kurį laiką, taigi reikia tiesiog keisti kažką. Dabar mes turime puikią progą e, kažką daryti po šios krizės. Mes e, turime ugdyti tolerancijos, atleidimo, atsiprašymo kultūrą mes turime kalbėti apie įtrauktimi parengtą, paremtą Iraką. Paremtie, e, įtraukties Irakas reiškia, kad čia neturi būti jokių slaptų kalėjimų. Irakas, e, Irake turi būti vienodai ir teisingai traktuojami visi piliečiai. Aš manau, kad jūs tikrai turite galios tam, kad padarytumėte spaudimą visiems Irako politiniams žaidėjams. Uh, Aš manau, kad jūs taip pat turite ir moralinę, kolektyvinę atsakomybę. E, aš esu įsitikinusi, kad jūs ir galite tai padaryti. Dėkoju. Thank you, grazie. Dėkoju. Dabar pabandykime susisiekti su Francesco Mota. E, e, ar, ar veikia video ryšys? Ai, ar čia galima versti tokiu?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 ai deputatai. Dėkuoju, dabar suteikiu žodį parlamento nariams. Ponas Gžyba pirmiausiai. Dėkuoju, panie. Našim goščiom. Dėkuoju, panie pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams, svečiams. Dėkuoju už. Uh, autentiškus liūdėjimus ir pateiktą informaciją bei e, jūsų asmeninio gyvenimo komentavimą. Pone e, Bašar, jūs esate Sakarov premijos laureatė, išgyvenote baisių dalykų, patyrėte labai daug dvasinių ir kitų traumų, jokie žodžiai negali deramai apibūdinti to, ką jūs išgyvenate. Ir jokie žodžiai negali jūsų iš tikrųjų paguosti. Religinės mažumas Irake ir apskritai artimuosiuose rytuose dabar yra draskomos įvairių konfliktų. Šių mažumų situacija iš tikrųjų yra dramatiška. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kuri reikalauja, kad e, atsakingi už nusikaltimus būtų patraukti atsakomybin, nes kai kurie nusikaltimai yra kvalifikuotini kaip e, e, nusikaltimai žmonijai, nusikaltimai prie žmoniją. aišku, kad tai, kas vyko, tai, kokie nusikaltimai buvo daromi, e, labai sunkiai gali būti apibūdinami e, žodžiais. Be jokios abejonės visi irakiečiai turi teisę grįžti dabar e, namo, nepriklausomai nuo jų išpažįstamos religijos ar etinės kilmės. Tie skaičiai, kuriuos jūs pateikėte E, kelia didelį nerimą. Mes e, konstatuojame, kad e, mažumos gyvenusios Irake iki konflikto dauguma tų mažumų yra arba išžudytos labai tikslingai arba turėjo palikti Iraką. būtinai turi būti reaguojama į tokią e, padėtį, reaguojama iš šios krizės pasiekmes. Ir krikščioniai, ir jezidai turi turėti galimybę grįžti namo, atkurti savo bendruomenės, tačiau, aišku, tam reikia, kad jie būtų laikomi Irako piliečiais tai, kas mums buvo pasakyta apie Irako konstituciją ir kitas teisės nuostatas galiuojančias Irake, labai aiškiai rodo, kokia yra problema. Ir dėja turime konstatuoti, kad tų mažumų atstovai nelaikomi piliečiais pagal Irako teisę. Aišku, negalime sakyti, kad Europa buvo visiškai pasivi ir nereagavo. Jau prieš penkerius metus taryba priėmė kai kurių sprendimų šitais klausimais ir tai buvo tiesiogiai susiję su uh, Sirijos krize, su Irako krize. Janas Figel paskyrė specialų įpasiuntinį šiais e, klausimais, jo užduotis buvo fiksuoti e, žmogaus teisų pažeidimus ir religinių mažumų teisų pažeidimus. 2016 metų rezoliucijoje mes pasmerkėme nusikaltimus, kurie dabar buvo e, paminėti. mes esame sunerimi matydami tai, kaip e, vystosi viskas. Galvojame apie specialų pranešimą dėl e, religijos išpažinimo laisvės ir aišku, tame pranešime bus uh, tam tikros dalis skirtos Irakui, Sirijai ir kitiems e, e, regionams ir kitoms valstybėms. E, esminis klausimas čia yra žmogaus orumas ir išpažinimo laisvė. Mes turime ginti tas vertybės būtent šitame regione, nes jeigu mes nespręsime tų problemų ten, tai kitur tos problemos taip pat bus e, labai juntamos. Dėkuoju. Aš e, norėčiau pradėti nuo tokio e, komentaro. Mes e, mes e, matome, kad padėtis labai bloga, tad dabar jinai gali iš principo e, tik tai gerėti. Tai, tai būtų toks teigiamas aspektas, esant visoms toms blogybėms. Aš manau, kad e, Irako vyriausybė dabar bando gerinti padėtį, buvo rinkimai į parlamentą. E, tie, tie, tie rinkimai buvo pakankamai teisėti ir, ir neiškylo daug problemų, atrodo, dėl, dėl, dėl teisinių dalykų. Aišku, mes turime daugiau daryti, ne, spaudimo nepakanka, ne, ne e, reikia toliau tęsti diskusiją su Iraku ir yra vilties, kad tos diskusijos gali būti vaisingos. E, jeigu tikrai bus plėtojamas dialogas, todėl kad žmonės dabar yra išvargę, jie tikisi, kad ateitis bus geresnė ir e, turi būti galvojama apie e, šalies atstatymą. Aišku, lieka kai kurių klausimų. E, per praeitą plenarinį posėdį mes e, balsavome dėl rezoliucijos. Aišku, tame kontekste buvo minimos ir e, Irako konstitucijos problemos bei e, e, et, et, etninio ventisumo aspektas. E, tad jezidai ir krikščionis turi turėti galimybę grįžti į savo gyvenamasias vietas ir jeigu Irakas bandys spręsti tas problemas, tai taip pat prisidės prie pabėgėlių problemų sprendimo, nes tai, ką apibūdino Lemija, rodo, jog padėtis labai rimta ir reikia būtinai ieškoti sprendimo. Yra labai daug žmonių, pabėgėlių, gyvenančių labai blogomis sąlygomis. Tad, uh, reikėtų plėtoti tą e, dialogą. Mes e, kalbėjomės e, su Irako atstovais praeitą savaitę dėl masinių kapaviečių. Tai yra baisus klausimai, žmonių palaikai yra palikti likimo valiai. Ir tai yra labai, labai rimtos problemos, rimti iššūkiai ir yra, kas turbūt nesusidarios savomis jėgomis su šitomis problemomis, turi būti egzumuojami e, tiek, tiek kūnai mastinėse kapavietėse. E, Ir aš norėčiau dabar pateikti klausimą mūsų svečiams. Niekas negali būti pasiekta be susitaikymo. E, šioje padėtyje, aišku, tai yra labai sunkus dalykas, jeigu kažkas yra prisidėjęs prie jūsų šeimos ir žudimo, jums sunku ištiesti ranką tokiam žmogui. Tačiau kaip jūs e, manote, ar yra galimybių pradėti susitaikymo e, procesą? E, nes e, kažkas turi būti daroma ir kas konkrečiai galėtų būti daroma, gal jūs galėtumėte e, pateikti pavyzdžių, ar, ar jau tai bandoma daryti ir ar jūs palaikytumėte tokią tendenciją. Dėkuoju. Petras Užtrevičius. Čia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū Vezidų bendruomenės atstovams iš Irako, kad e, sutiko dalyvauti mūsų šios dienos diskusijoje. Iš tikrųjų, Šokiruoja tai, jog situacija sunkiai keičiasi į gerą pusę, ypač po to, kai Irako teritorija buvo išlaisvinta, kad, kai Daesh nebėra ten dominuojanti jėga. Norėčiau jūsų paklausti, ar jums pali, pavyko pasiekti naujo naujos kokybės bendradarbiavimo ligmens su Irako centrine ar atskirų apylinkių administracija? Ar atsirado tų bendradarbiavimo ryšių, kai buvo išstumtas Daešas iš Irako? Ar yra kažkokių gerų faktų, leidžiančių kurti tolesnę gerą praktiką bendradarbiaujant su Irako valdžia, kad būtų galima tęsti tą atvirą dialogų ir susitaikymo procesą. Tai yra visiškai skirtinga požiūrį propaguoti, e, propaguoti mažumų atžvilgių. E, Ponui Mota taip pat turiu klausimą. Ar yra persekiojimo kokios nors patirties e, kitokios? persekiojant tuos, kurie atsakingi už tuos žiaurius veiksmus. Nes neprimtin yra tai, kad Irako valdžia nekeičia savo elgesio mažumų atžvilgių. Mes lauktume kitokių žingsnių, norėtume, kad mūsų bendradarbiavimas su Iraku gerėtų ir dėl to E, turime raginti Iraką keisti savo požiūrį. Tas požiūris turi keistis, tai nepriimtina, kas klostosi dabar. Ar galėtumėt pakomentuoti, ar yra persekiojami tie, kurie už tuos visus baisius veiksmus ir mažumų persekiojimą yra atsakingi? Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Barbara, prašau. Ačiū. Noriu visiems padėkoti už pasisakymus. Ačiū e, Laminai už tai, kad ji Lamijai už tai, kad įranda jėgų savyje e, toliau gyventi ir kovoti už jezidžių moterų reikalus. Mano klausimas būtų susijęs su, su to, ką sakė Josefas Weinholzer. Man atrodo, susitaikymo procesas yra ypatingos svarbos dalykas. ES turi savo strategiją santykiams su Iraku ir yra pasakyta, kad siekiant e, Irako siekiant bendradarbiavimo su Iraku reikalinga ten pradėti susit, piliečių susitaikymo procesą. Piliečių teisės yra tam viena iš pagrindinių sąlygų. Jūs, ponė Alžbūri, kalbėjote apie e, reikalingumą keisti situaciją švietimo srityje, bet juk yra ir kitų dalykų. Nebaudžiamumas e, yra blogas dalykas. 17 metų savo rezoliuciją Europos parlamentas prašo, kad būtų uh, sudaryta tyrimų komanda, kad būtų galima padėti šalies vidaus tyrėjams surasti kaltuosius ir įvertinti jų nuopelnus. ISIS, Islamo valstybė ir taip pat ir kiti Irake padarė yra karo nusikaltimų, įskaitant e, tam tikrus šalininkų būrius ir vyriausybės pajėgas. E, Islamo valstybė padarė daug nusikaltimų, tai nepadeda atkurti pusiausvyro šalyje ir tų kaltųjų nepersekimas turbūt nepadeda pradėti susitaikymo proceso. Ir kitas klausimas būtų susijęs su viduje perkeltais asmenimis. Mažumų šalyje yra daug. Lamija, jūs minėjote, kad e, ir toliau e, tos mažumos jaučia įtampą. Ponas Dinai sakė, kad jūs nežinote, kur yra didelė dalis jezidų bendruomenės, kažkur tarp Irako ir Turkijos buvo pasakyta, gal dalis Europoje. Tai štai, tai yra iškalbingas aprašymas to, kokia yra realybė. Ar, tai yra, ar tų žmonių susigražinimas šalyje yra laikomas iššūkiu? Tiek būtų ačiū. Dėkoju, kolega Daktuson. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pradėti nuo padėkos žodžių jums visiems atvykusiems pas mus šiandien. Ačiū, kad dalyvaujate šioje diskusijoje. Be abejo, labai liūdna ir labai šokiruoja jūsų liudijimai, nors jie labai svarbus, nes mums padeda sužinoti ir pasauliui padeda sužinoti, kas vyksta ir kokia yra susiklošiusi situacija. Tad dar kartą ačiū, kad atvykote. Visi sutarėm dėl to, kad jeigu norime sukurti geras sąlygas žmonėms, kad jie galėtų sugrįžti į savo anksčiau gyventas vietas, reikia ES pagalbos, kad prasireikia, kad prasidėtų atstatymo procesas. Turime daugiau dirbti padėdami vykti politiniams procesams ir taip pat atsiliepdami humanitarinius poreikius. Aš esu lankęsis tose vietose ne kartą, su e, Birželį Irako šiaurėje lankiausi. Susidaro toks įspūdis, kuriuo noriu pasidalinti su jumis. Pirmiausia, kai kalbam apie atstatymo darbus, e, kažkaip padrasina tai, kai matai, kad žmonės grįžta atgal E, atstatomos bažnyčios, atstatomi namai. Tačiau tas procesas nėra pakankamai spartus. Trūks, aišku, ekonominių priemonių tam, kad būtų galima žmonėms pasiūsti signalą, teisingą signalą, kad jie jau gali grįžti. Ir mano klausimas būtų toks, kas jūsų supratimu dabar yra svarbiausia, kad vyktų tas rekonstrukcijos procesas, kad jis spartėtų, ir kad jis būtų įtraukesnis, efektyvesnis. Ką galėtumėte pasakyti, ką reikėtų pasakyti žmonėms, kurie šiandien abejoja ar grįžti, kad jie būtų paskatinti grįžti. Kitas klausimas susijęs su politiniu sprendimu. Manau, visi sutarėm dėl to, kad reikia tam tikros autonomijos tam tikroms zonoms. Mes parlamente priėmėme rezoliuciją, remiame tokią tokį sprendimą ir manome, kad Irako konstitucijoje turi būti numatytas toks sprendimas. 2014 sausį tai buvo pasiūlyta ir dabar laukiame, kaip sureaguotų į tai Irako pusę, rimtųsi gyveninti tokį dalyką. Ko lauktumėte iš Europos parlamento, kad šis procesas taip pat paspartėtų ir kad būtų galima paspausti Irako vyriausybę kad šis siūlymas būtų gyvendintas. Ir dar vienas klausimas. Viena iš svarbiausių problemų dabar, kai lankotės toje vietoje, yra ta, kad jaučiamas susiskaldimas vietoje šalyje tarp šiaurės ir pietų. Manau, kad tai kenkia visam procesui, tai nėra konstruktyvu ir vyriausybė Bagdade, ir regioninė vyriausybė, man atrodo, turi prisimti atsakomybę išspręsti šią situaciją ir turi dirbti kartu. kad žmonės galėtų grįžti. Ką jūsų supratimu galėtume padaryti šioje srityje? kad e, būtų daugiau to bendradarbiavimo ir kad žmonėms būtų sudaryta galimybė sugrįžti namo. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Dėkoju dabar Marko Mizurinį iš. E, dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū už sudarytą galimybę dalyvauti šioje diskusijoje su mūsų svečiais. Daug buvo pasakyta, E, ir mes iš to geriau galime suprasti, kokį didžiulį darbą reikia nuveikti šalyje. Mes sutarėm dėl to, kad žmogaus teisų situacija tebėra prasta šalyje ir kad yra humanitarinės skubos. Reikia padėti perkeltim žmonėms. Kaip sakė mūsų gerbiami kalbėtojai, nepaisant to netikrumo po rinkimų, e, vyksta balsų perskaičiavimas dabar. Tai be kita ko e, vyksta ir kiti procesai vyksta žmonių sugrįžimo procesas. Jau grįžo 3,5 milijono žmonių į šalį. Apie tai kalbėjo mūsų svečiai. Religinių bendruomenių e, situacija tebėra sudėtinga. Ta situacija reikia stebėti nes būtina, kad šalyje vyrautų daugiau įtraukumo dvasia ir kad religinių mažumų atstovai būtina pasiekti būtų pagaliau traktuojami kaip visaverčiai šalies piliečiai. Mes e, savo naujoje strategijoje santykiams su Iraku turėtume tai aiškiau pabrėžti, pabrėžti savo įsipareigojimą, kurti tokią sistemą, kuri būtų įtrauki, nešališka, teisinga visiems žmonėms Mes turime užtikrinti, kad šalis bus valdoma teisingai, nepaisant jos piliečių religinių įsitikinimų, kad bus siekiama šalies plėtros visiems. Na ir dar vienas svarbus dalykas yra pasitikėjimo atkūrimas ir praeities klaidų išvengimas. Mes be abejo remiam visas Irako pastangas kurti tą pusiausvyrą, atkurti demokratinę sistemą. Be abejo, e, kolegos uždavė klausimus e, Ir man atrodo, šiuo atveju aš galiu pritarti tiems, kurie sakė, kad atsiveria galimybė dialogui su Irako valdžia. Partnerystės ir bendra, bendradarbiavimo susitarimas, kuris netrukus įsigalios, e, yra svarbus dalykas, o mes žmogų teisų pakomitėtėje turime progą aptarti tuos klausimus, kurie tam susitarime turėtų būti e, atidžiau paminėti. Kai dėl Euro, kai dėl jungtinių tautų politikos žmogaus teisų srityje Irake. Be abejo, reikia užtikrinti geresnę religinių mažumų ir civilių gyventojų apsaugą. Būtina, kad vyktų susitaikymo procesas, kad būtų kuriama tokia sistema, kuri būtų pagrista teisės valstybės principais. Apie tai kalbėjo ir mūsų svečiai. Taip pat svarbu, kad būtų užtikrinamas teisingas teismas tiems, kurie yra padarę nusikaltimus. Mes Irako jau teikiame paramą, finansinę paramą ir švietimas be abejo yra vienas iš svarbesnių aspektų, bet teisinės valstybės principai ir šalies atkūrimas taip pat yra labai svarbus aspektai. E, tam irgi reikia tų resursų, kurie yra toms reikmėms naudojami. Taip pat būtina sudaryti sąlygą žmonėms grįžti, kad jie galėtų tinkamai gyventi, kad galėtų gyventi tinkamai visų bendruomenių žmonės šioje šalyje. Dėkui. Dėkuoju. Kadangi turime dar laiko, tai e, galime suteikti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 Ginan. Yes. Uh, thank you very much. Uh... Dėkoju už suteiktą žodį. Aš pradėsiu nuo jūsų minėto aspekto. Tai yra bendra kurdų autonominės vyriausybės ir Bagdado vyriausybės atsakomybė apsaugoti tuos žmonės, nes dabar ginčimuose teritorijose, kas vyksta pasieniuose, yra tikrai baisus dalykai. Uh, Aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamento ir praėjusios savaitės rezoliucija apie autonominę administraciją jezidams ir krikščionėms buvo patvirtinta. Ehm, tai yra labai naudinga, bet pagrindinis parlamentų keltas klausimas buvo susitaikymas. Ir aš iš aukų vaikų galiu, perspektyvos galiu pasakyti, kad e, susitaikymas, bendras egzistavimas ir atleidimas yra mūsų likimas. Mes turime tai daryti, nes jeigu auka netleis, tai tada nusikaltelis ir toliau taip elgtis. Mes tiesiog prašome teisingumo. Teisingumas yra, kai perėjo nuo laikotarpio teisingumas, kuris nubautų, nusikal, nubaustų nusikaltelius. Mums reikalinga teisinė sistema, kurią galėtume pasitikėti. Žmonės negrįžta į savo teritorijas dėl pasitikėjimo teisingumu stokos, ne tik dėl ekonominių dalykų. Dažniausiai tie žmonės yra žemdirbiai, ūkininkai ir jie kovoja su gamtos sąlygomis, jie yra įpratę prie tokių iššūkių. Taigi ne iššūkiai čia problema. Jeigu tiesiog nepasitikima kažkuo yra, tai tada aš negaliu prašyti žmonių, kreiptis į žmonės su prašymu grįžti į savo teritorijas. Uh, E, negalime prašyti, kad jie grįžtų į masinių kapavičių vietovę. Štai, pavyzdžiui, Lamė į kočią teritoriją e, planuoja rūpiučio mėnesį sugrįžti. Kaip ji gali ten gyventi, jeigu jos tėvai, jos giminės tam palaidoti? Taigi, ko gero, pirmiausia, Irako administracija turėtų šią problemą išspręsti. Manau, kad dėrybų dialogas labai svarbus su Iraku. Ne vien tik tai politinis spaudimas. Visa tarptautinė bendruomenė, ES taip pat turi dirbti su šiais procesais. Šiuo metu mes dirb, esame atsidūrę periname laikotarpyje, nežinome, kokia bus kita Irako vyriausybė, bet galbūt galime kreiptis į ateities Irako vyriausybę su prašymu neignoruoti mažumų. Reikėtų mažumas įtraukti, mažumų atstovus įtraukti į vyriausybę. Nesvarbu, kas bus Irako kitas ministras pirmininkas. Svarbiausia, kad būtų laikomasi įstatymų, žmogaus teisų, lygybės principų. Būtent to mums šiandien trūksta. Dėkoju, prašau kitai kalbėtai žodis. Dėl susitaikymo. Kaip jau ir sakiau, 2014 metais konflikto pradžioje galima nugalėti Islamo valstybę, kariškius, bet mums reikalingas susitaikymas ir to bendrojo susitaikymo e, metu neįmanoma atleisti Islamo valstybei. Žmonės tiesiog Musa Lahari susitaikymu kaip po tokiu procesu nepasitikė. Jie mato politinės partijas spaudžiančias e, vieni kitiems rankas, bet tuo viskas apsiriboja. Didžioji dauguma projektų buvo įgyvendinta NVO, kuriuoms tos projektus patikėjo vyriausybė. Tai nėra susitaikymo procesas. Pro, susitaikymo procesas tas turi būti paremtas pasitikėjimu, kaip kas sakė kolega, taip pat ir pagarba ir tiesos sakymų, teisingos istorijos e, dėstymų. Žmonės reikia, žmonėms reikia priminti apie bendrą istoriją. Reikia platinti tą istoriją. Tai tiek būtų dėl susitaikymo. Na, o dabar dėl neatskaitomybės. Irake yra daugybė buvę nusikaltimų žmonijai, karo nusikaltimų, bet nei vienas nusikaltelis nebuvo nubaustas. Būtent todėl žmonės nepasitikė teisės saugos sistema. Viskas parengta, parengta čia jėga. Na, o dabar kas dėl persekiojimo, kaip kad ponas Mota sakė, aš su juo susitikau jo biure 14 metais, kalbėjome apie žudimus ir prievartą Bagdade. Vien tik tai tartautinės bendruomenės dėmesys nėra pakankamas, mums reikia konkrečių veiksmų, nes žmonės vis dar kenčia. Konfliktas ir yra įstatymo viršenybės nebuvimo rezultatas. Švietimo projektus taip pat reikėtų atidžiau stebėti. Taip, juos finansuoja ES, bet galbūt reikėtų, kad jūsų agentūros stebėtų veiklą tų projektų, ypatingai, pavyzdžiui, kaimo vietovėse. Aš dirbu konkrečiai vietoje ir turiu pasakyti, kad dėja labai mažai šioje srityje padaryta. Dėl atstatymo projektų Irake išlaisvintose teritorijose. Tie projektai labai lietai vyksta. Galbūt reikėtų galutinius laiko terminus nurodyti. Nes dabar tie būstai laikinieji yra gėda mūsų istorijai. Kaip žinia, palapinėse tikrai oriai neįmanoma gyventi. Na ir Galiausiai tikiuosi, kad pilietinės visuomenės pagalba, su jaunuoliu pagalba, moterų ieškančių pokyčių pagalba, lemijas ir kitų moterų pagalba pavyks kažką pakeisti. Taigi dėkoju visiems, ačiū uždėmesi, tą aš ir norėjau šiandien pasakyti. Dabar apibendrinamas mūsų diskusiją. Norėčiau e, pasveikinti 14 e, jezydų atstovų e, delegaciją, kurią pasikvietė kolega Vaidel Holzer. Norėčiau padėkoti už diskusiją. Mes ir toliau sieksime ginti žmogaus teisės tiek e, dirbdami su vyriausybė, tiek ir su naujai išrinktų parlamentu. Taip pat e, dėkoju e, Sakaros, Sakarovo premijos laureatai mūsų viešniai ir mes ir ateityje, kaip Europos parlamentas, teiksime Sakarovo premijas žmogaus teisų gynėjams. Kita posėdžio dalis dabar yra uždara, tad tie, kas neturi būti šioje posėdžio dalyje,